L'ultimo. Ah, eh? Come? Ah, sì, penultimo. Abbiamo il penultimo punto. Gerbiami kolegos, prieš paskutinis darbo atvarkės klausimas - kova su žmogaus teisų pažeidimais, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, skaitant genocidą kontekste. Suteiksiu iš karto žodį Kristianui Dampreda, kad jis galėtų pristatyti situaciją. Prašome. Euh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. E, tų pakeitimų yra daug daugiau nei dabar čia esantys, esančių kolegų. Turime 195 pakeitimus. Aš pats pateikiau apie tuziną pakeitimų, nes norėjau įtraukti tuos klausimus, kurių nebuvo pradinėje e, dokumento redakcijoje, nes jūs visi puikiai žinote, kad e, taikomi yra E, apribojimai simbolių skaičiui, kuriuos galima įrašyti į pirmąjį projektą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, pavyzdžiui, į 35 ir 138 pakeitimus, kuriuose kalbama apie tai, e, kaip svarbu užtikrinti, kad e, atlyginimo aukų kompensavimo sistema veiktų tinkamai. Svarbu, kad tos sistemos būtų tinkamai uh, valdomos. Taip pat norėjau dar pateikti informaciją apie Gambijos pasitraukimą iš Romos statuto. Ir gavau dėl to nemažai pakeitimų. Toliau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 109 pakeitimą, kur kalbama apie ES veiksmų svarbą užtikrinant tarptautinio baudžiamojo teismo nepriklausomumą. Toliau 110 pakeitime aš akcentuoju labai svarbu visų Romos sutarties šalių e, bendradarbiavimo su tarptautiniu baudžiamojų teismų svarba. Yra ir kitų pakeitimų, kurios pateikė uh, E, politinės frakcijos, tie pakeitimai, e, nagrinėdami tos pakeitimus mes pasiekėme kompromisu. Toliau 104 pakeitimas, mano pakeitimas, ten norėjau atkreipti ypatingą dėmesį į e, universalę jurisdikciją valstybėse narėse užtikrinant tarptautinės sistemos veikimą. Ir apie tai, žinoma, kalba ir kiti kolegos. Toliau dėl kitų frakcijų pateiktų pakeitimų. Daugelis e, tų pakeitimų papildo pradinį pranešimo tekstą Ir aš manau, kad neturime užmiršti tarptautinės humanitarinės teisės stiprinimo ir aš pritariu visiems pakeitimams, kurie patekti šią temą. Taip pat manau, kad svarbu pabrėžti, kaip ES gali prisidėti prie LTP stiprinimo. Pavyzdžiui, čia kalbu apie atsakomybę ginti ir apie tai kalbama 116 pakeitime. Daugelis pakeitimų taip pat yra susijęs su ES e, santykių su tarptautiniu baudžiamoju teismu. ES siekia gero teismo veikimo ir taip pat e, turime siekti, kad mūsų ryšiai su teismu taptų dar glaudesni e, daugelis pateiktų pakeitimų tinkamai e, papildo tas pranešimo dalis, kurios yra skirtos šiam E, klausimų ir aš pasiūliau keletą, keletą kompromisų, siekdamas įtraukti pakeitimus. Mm, taip pat yra pateikta pakeitimų, kuriuose kalbama apie pagrindinės e, e, karo nusikaltimų ir genocido priežastis. Aš manau, kad labai svarbus yra moterų teisų komiteto pateiktas pakeitimas, kuriuo atkreipiamas dėmesys į ypatingą moterų padėtį. Ir aš apie tai jau kalbėjau e, mūsų pradiniuose sutikimuose. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome su moterų teisų komitetu ir džiaugiuosi, kad tas bendradarbiavimas davė rezultatų. Bet vis dėlto E, šis pranešimas nėra ta vieta, kur mes turėtume reikšti savo, e, teikti pareiškimus dėl įvairių genocidų. E, nes jeigu pradėtume teikti tokius pareiškimus, tada prasidėtų nesibaigiančios diskusijos ir visiškai pasikeistų pranešimo pobūdis mm, manau, kad jeigu pradėtume tokias diskusijas, tai būtų rizikinga, nes mm, šiuo metu e, pranešimo tikslas yra e, kalbėti apie ES e, politiką, kuris už, skirta užkirsti kelio karo nusikaltimams ir genocidui. Reikia galvoti apie vairius prevencinius būdus ir mes turime E, suprasti, kad e, turime ribotų priemonių reaguoti. Taigi neturėtume grįžti prie tokių temų kaip e, Armenijos, armėnų genocidas arba genocidas Rebrenicoje, nors tai yra svarbios temos ir aš tikrai esu pasirengęs nagrinėti šios klausimus, dirbu su, aš dirbau su kitais kolegomis rengiant rezoliuciją, kurias raginome Turkijos vyriausybę pripažinti armėnų genocidą. Taigi aš tikrai neturiu jokių abejonių dėl tų dviejų genocido atvejų, tačiau šiame pranešime neturėtume grįžti prie tų genocidų klausimų. Toliau val, dėl valstybių daromų nusikaltimų. E, Taip pat čia turime neužmiršti ir pastarojo meto įvykių Sirijoje. Yra siekiama e, akcentuoti ir nevyriausybinių subjektų daromus nusikaltimus. E, būtina pasmerkti e, tą klavę, tai, kad saugumo taryba yra patekusi į aklavietę. Daugelis mano kolegų pritarė tam, kad mes turėtume vienaip ar kitaip E, reaguoti, turint galvoje situaciją e, saugumo taryboje ir raginama e, yra steigti tarptautinį teismą. Ir čia mes kalbame ne tik apie Daš ir Alasado nusikaltimus, tų nusikaltimų žiaurumas tikrai neturi būti toleruojamas. Ir aš tikrai pasižymėjau pono Korau idėją, jis sakė, kad reikia kalbėti ne apie ISIS, o tik apie Daesh. Ir vis dėlto manau, kad kol kas turėtume likti prie tų formuluočių, kurias matėme ankstesnė parlamento rezoliucijose. Tai yra ISIS brūkšnys Daesh. Žinoma, būtų įdomu padiskutuoti šio klausimu, kai kas e, sako, kad e, nereikėtų naudoti ne vienos formuluotės, nei ISIS, nei DAEŠ, kad reikėtų ieškoti kitokių e, formuluočių, kitokių pavadinimų, netgi kalbama ir apie kalifatą. Bet šiame pranešime aš nenoriu pradėti tokių diskusijų ir siūlau vartoti formuluotę ISIS brūkšnys DAEŠ. Kalbant apie E, pavadinimo keitimą ir Boko Haram paminėjimą, aš tam pritariu. Boko Haram daromi nusikaltimai yra tokie patys sunkus, kaip ir ISIS ir Daesh, Daesh daromi nusikaltimai. Kalbant apie e, tarptautinį jurisdikciją ir tarptautinį teisingumą, aš pritariu e, tiems kolegoms, kurie sako, kad valstybės narės turi persekioti už nusikaltimus E, žmogiškumui. Tačiau manau, kad na, nacionalinė jurisdikcija neturėtų būti pretekstas neremti tarptautinio teismo. Manome, kad būtent tarptautinis ligmuo čia yra tinkamesnis. Ir norėčiau dar kartą padėkoti kolegoms už visus pakeitimus. Manau, kad ir toliau vyks įdomios ir konstruktyvios diskusijos per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Mes dabar bandome ieškoti visiems tinkamos datos. Ir žinoma, tikiuosi, kad kolegos iš įvairių frakcijų dalyvaus, kad dalyvaus tie kolegos, kurie pateikė pakeitimų. Labai svarbu, mm, kad susidarytų balsų dauguma balsuojant. Ačiū. Merci. E, sintiem poi. Ačiū. Dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėkime nuo šak. Thank you. Of course, I think our group is... Ačiū. Mūsų frakcija labai svarbi, bet paprastai ne mums pirmiems suteikiama žodis ir aš neišgirdau savo vardo. Taigi atsiprašau. Taigi, ačiū už išsame informaciją apie tai, ką jūs ketinate įtraukti ir kokią kryptimį eina jūsų pranešimas, iš tikrųjų atsižvelgiama. Tai atitinka ir mano pakeitimus. Manau, kad mes turime galvoti apie priemonės, kaip patraukti atsakomybę tuos, kas pažeidžia, tam, kas daro nusikaltimus, kaip įtraukti tarptautinį baudžiamąjį e, tribunolą, kaip užtikrinti apsaugą ir manau, kad turime ieškoti kitų būdų, užtikrinant atsakomybę arba per tarptautinį teisingumo e, teismą. E, bet taip pat ES turi imtis lyderio vaidmens, įtvirtindama šios svarbius uh, tarptautinės teisės principus. Ir tai, ką Jūs pasakėte apie tai, kad reikia vengti diskusijos apie genocidą, e, kad nereikia kalbėti apie ankstesnius kaltinimus. E, manau, kad tai teisingas e, pasirinkimas. Manau, kad mes turime kalbėti apie klausimą iš esmės, nesileisdami per daug į konkrečias diskusijas apie tai, kas teisus ar ne. E, vadindamas e, nusikaltimus žmonijai, konkrečius e, jų pavyzdžius genocidu. Bet aišku, būtina kalbėti apie nusikaltimus žmonijai, ypač Sirijoje, nusikaltimus, kurios vykdo Daesh ir Islamo valstybė vadinamoji. Taip pat e, kalbėti apie cheminių ginklų naudojimą prieš civilius gyventojus. Iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, kad už šios nusikaltimus nebus nubausta ir m, mm, juos mm, atlikę nebus patraukti atsakomybę. Taigi mes turime labai m, mm, išsamei nagrinėti, kas atsakingas už šios e, nusikaltimus E, ir kaip e, buvo pasakyta, kad jungtinės tautos turėtų pirmiausia e, imtis veiksmų, bet jeigu jungtinės tautos to nedarys, tai mes Europoje turime imtis iniciatyvos. Ir šis pranešimas eina būtent šią linkmę. Taigi Esu pasirengusi toliau dirbti ir teikti e, paramą rengiančių pranešimą ir manau, kad vėlės politinės frakcijos ir valstybės narės e, užtikrins, kad bus juomasi konkrečių veiksmų ir kad nebus apsiribojama vien žodžiais. Ačiū. Ačiū už pranešimą. Taip pat teikiame keletą pakeitimų. Aš pristatysiu keletą jų. Jų Šioje šiame pranešime jūs kalbate apie nevalstybinius um, veikėjus ir 13 pakeitimas kalba apie mm, universalios jurisdikcijos naudojimą, tai yra, kad džihadistai ir kiti gali būti patraukti um, baudžiamojo atsakomybėn bet kurios šalies. Um, Svarbu taip pat kalbėti apie tai, kad trūksta pagarbos tarptautiniai humanitariniai teisiai ir kad galbūt reikėtų e, surenkti tarptautinę humanitarinę konferenciją ir galvoti apie naujus e, duomenų rinkimo e, mechanizmus, apie tai, kaip turėtų būti pranešama apie žmogaus teisų pažeidimus tarptautinių konfliktų atveju. Matome, Mm, ir Sirijoje, pavyzdžiui, kai kurios duomenys, kai kurią informaciją mes gauname tiesiog per vėlai, kad galėtume realiai situaciją įvertinti. Taip pat vyriausiosios įgaliotinės turėtume prašyti pateikti kasmet mm, sąrašą e, organizatorių mm, tokių nusikaltimų kaip išpaliai prieš mokyklas, e, ligoninės ir panašiai. E, dar vienas naujas pakeitimas Valstybės narės turi būti paragintos um, ratifikuoti tarptautinės humanitarnės teisės priemonės ir kitas e, susijusias priemonės. Mes taip pat e, sakome, kad ES turėtų e, daryti daugiau, įtvirtindama tarptautinę humanitarinę teisę ir jos taikymą. Ir ES turi būti paraginta pasinaudoti visomis turimomis dvišalėmis priemonėmis, kad būtų skatinamas e, tarptautinės humanitarinės teisės principų laikymasis. Ir dar vienas klausimas, kurį ir jūs minėjote, būtent pakeitimas e, susijęs su žmogaus teisų pažeidimų aukų teisėmis turi būti kovojama su nebaudžiamumu. Dar vienas naujas pakeitimas, 18. E, Ten kalbama apie saugumo tarybos e, galimybę perduoti bylas tarptautiniam baudžiamajam tribunolui. Ir mūsų pakeitime sakome, kad e, toks sprendimas buvo blokuotas keletą kartų. ir raginame ES e, paremti e, iniciatyvą susijusią su kreipimuose į saugumo tarybą masinių žudinių atvejais. Ir taip pat e, reikėtų mm, galvoti apie kampalos pakeitimus ir jūs taip pat kalbate apie kai kurias Afrikos valstybės. Nežinau, ar čia galbūt yra problemų su vertimu teksto. Nu. Dėkoju. Enrique Guerrero posėdį nedalyvauja, tačiau e, pranė, paprašė manęs kalbėti jo vardu. Visų pirma, e, dėkoja pranešėjui už atliktą darbą. Jis pateikė 26 pakeitimo pasiūlymus, e, kai kuriuos kartu su kolegomis. Jie yra susiję su techniniais ir procedūriniais pakeitimais, pavyzdžiui, 27, 24, 28 pakeitimai. Jis kalba apie tai, kad labai svarbu akcentuoti santykių su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad e, reikia e, reformuoti jungtinės tautas, kad e, labai svarbus santykiai tarp ES ir tarptautinio baudžiamojo tribunolo ir tai, kad ES valstybės narės visos finansiškai prisidėtų prie TBT funkcionavimo. Taip pat reikia užtikrinti, kad tarptautinio baudžiamojo teismo teismas galėtų veikti nepriklausomas. Taip pat reikėtų, aišku, reglamentuoti e, tartutinio baudžiamojo e, teismo teisėjų pareigas ir e, vaidmenį, taip pat kalbėti apie tą šalis, kurios pasitraukė iš Romos statuso. Uh, statuto, atsiprašau, taip pat, kad reikia paremti valstybės, kurios ketina bendradarbiauti su TBT, tačiau kurioms kyla techninių ar politinių problemų. Man atrodo, kad e, kolega pranešėjas jau įtraukė e, kai kurias pastabas, pavyzdžiui, dėl Daesh ir Islamo valstybės savokų naudojimo. Uh, greičiausiai socialistų frakcija dar organizuos papildomus sustikimus, kurių metu bus aiškinamasi dėl kompromisinių pasiūlymų. Taigi tiek būtų, o dabar norėčiau suteikti žodį ponai Emma Hickey, ECR vardu. Labadiena visiems, ačiū, kad buvo organizuotos šios diskusijos. Aš peržiūrėjau uh, dauguma pakeitimų pasiūlymų, norėčiau pasakyti, kad dauguma jų sustiprina tekstą, kalba eina apie aukas, apie lyčių aspektą. Man atrodo, kad e, labai tikrai e, svarbus tokie dalykai. Dar norėčiau sureaguoti dėl keleto pakeitimų, įvardinsiu ir abejonių, kurios kyla dėl kai kurių dalykų. E, pone E, lobite, Lobiler paminėjo išpolius prieš ligoninės ir e, mokyklas. Aš tikrai bijočiau, nenorėčiau, kad, sakykime, tokiu, apie tokius dalykus būtų kalbama mūsų pranešime. Geriau, kad būtų, e, sakykime, tokie klausimai keliami jungtinėse tautose. Taigi, man atrodo, mano kolegoms tikrai kiltų problemų, jeigu pranešime būtų kalbama apie tokius dalykus. Toliau konkretus pakeitimas 147. Ten kalbama apie e, specialį įgaliotinį. E, vėlgi, man atrodo, kad reikėtų paminėti, kad yra, sakykime, konsultantai lyčių klausimų ir, sakykime, toks žmogus e, yra jau atsakingas už įvardintus klausimus. 76 pakeitimas. Man atrodo, kad jau man dabar, mes jau dabar organizuojame mokymus, tad tiesiog galėtume rašyti, tęsti mokymų veiklą. Dėl RTP, man atrodo, kad tikrai E, dar nuostatas reikėtų koreguoti, bet iš kitos pusės mes pakeitimų pasiūlymus remiam. Dėkoju. Grazie, Kristija. Ačiū žodis Kristinui. Euh. Nedaug, ką turiu pridurti, noriu dar kartą padėkoti kolegoms, kurie dalyvauja, kurie pristatė savo nuomonės, įskaitant ir ponę Gererą, Gerero. Gerero kuris paprašė perduoti jo žodžius. Taigi mes pasirinksime tinkamiausią datą šešėlinių pranešėjų susitikimui ir tikiuosi, kad pasieksime gerą rezultatą. Sì, voglio solo dire che... Ačiū, norėčiau tiesiog priminsiu, kad, priminti, kad eh, AFET komitete bus balsuojama 30 gegužės. Dabar galime pereiti prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimai skirti komisijai ir išorės santykių tarnybai. Turime tris parengus e, klausimus, kurie yra parengti. Pirmą klausimą pristatys Barbara Rockbiller, tad ją ir suteiksiu žodį. Prašome. Uh, thank you, Chair. So it's... Ačiū. Pirmininkė, tai yra klausimas susijęs su Mauritanija ir ver, vergovė Mauritanijoje. Parlamentas 2014 metais patvirtino rezoliuciją Piranta Arpait. Atvejais ten buvo aprašytas ir toje rezoliucijoje mes e, pasmerkėme visų rūšių, visų formų e, vergovę ir raginome Mauritanijos vyriausybę panaikinti vergovę. 2016 metais E, Mauritanijos kovos su vergovė judėjimo 13 narių buvo suimti ir įkalinti. Trys aktyvistai buvo e, išteisinti, septyni paleisti po apeliacinio proceso, tačiau keletas dar yra suimti. Ir kyla klausimas, kas buvo padaryta nuo mūsų rezoliucijos 2014 metais, e, kai buvo raginama E, panaikinti vergovę. Taigi, ką komisija padarė e, plėtodama ryšių su Mauritanija. Taip pat e, norime paklausti, kas daroma dėl dviejų aktyvistų, kurie vis dar yra kalėjime. Ir taip pat noriu paklausti, kokie saugikliai yra numatyti ES ir Mauritanijos priekybos santykiuose dėl vergovės. Šadek. Ponas Šadek. Labą dieną. Ačiū. dėl 2014 m. gruodžio mėnesio rezoliucijos. Ji buvo patvirtinta prieš porą metų ir nuo to laiko įvyko tam tikrų poslinkių. Visų pirma, ponas Biram, kuris buvo suimtas ir įkalintas 2016 m. gegužės mėnesį buvo paleistas, jį teismas išteisino. Dėl tų 13 suimtų asmenų Mūsų nuomonė jiems buvo skirtos neproporcingai didelės e, kalinimo bausmės, dešimt iš jų buvo paleista, tačiau du asmenys dar yra kalėjime, ponas Pilam Amusa ir Artiliai Sek. Be to buvo Mauritanijos institucijos 2015 metais patvirtino papildomus teisės aktus dėl vergovės draudimo, buvo padvigubintos maksimalios bausmės, įsteigti teismai, taip pat yra e, patvirtintas veiksmų planas dėl vergovės likučių panaikinimo. Taip tas planomas yra žino, planas žinomas šalyje. Nepaisant teisinės bazės tobulinimo, buvo priimtas tik vienas nuosprendis dėl vergovės, ir bendras tų teisės aktų įgyvendinimas, gyvenimo kontrolė lieka silp, silpna. Be to nėra atliekamas tyrimas dėl kankinimų susijusių su tų 13 asmenų e, suėmimu 2015 metais. Akivaizdu, kad trūksta teisėsaugos institucijų veiksmų ir nepakankamai įgyvendinami teisės aktai. Mm, Mauritanijoje prieš kelias savaitės lankėsi Europos parlamento delegacija, tas vizitas įvyko vasario mėnesį. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad e, apsilankė toje šalyje ir kėlė nemažai klausimų, skaitant ir vergovės klausimą. Manau, kad e, ta misija buvo gerai sutikta, vyko nemažai aukščiausio lygio susitikimų, taip pat buvo mm, suderintas bendras komunikatas su Mauritanijos nacionalinė asamblėje. Buvo taip pat e, sutarta dėl įvairių ES ir Mauritanijos e, santykių dokumentų. Apskritai, kalbant apie ES ir Mauritanijos santykius, tie santykiai yra platus, mes dirbame gana sudėtingame regioninio saugumo kontekste, e, kur didelė terorizmo grėsmė, mes ypač bendradarbiavome su G5 Sahel šalimis E, bendradarbiaujame klimato kaitos, vystimo, žuvininkystės ir regioninės integracijos klausimais. Taip pat dirbame, kovojame ir su religiniu radikalėjimu. E, taigi palaikome ryšius su tuo regionu, visų regionų. Čia Mauritanija yra svarbi, bet ne visada lengva partnerė e, pagrindinės vertybės, žmogaus teisės yra svarbus aspektas mūsų santykiuose su Mauritanija. Dabar pamėginsiu trumpai atsakyti tris patiktus klausimus. Na, daug kas buvo atlikta, ES delegacija uh, koordinuodama savo poziciją su valstybėmis narėmis vietoje aktyviai dirba. Žmogaus teisų klausimai yra nuolat keliami politinėme kontekste, taip pat vykstant politiniam dialogui ir vykstant formaliam, neformaliam dialogui. Mes raginame gerinti padėtį. Kalbant apie teismų bylas, E, mūsų delegacija, koordinuodama poziciją vietoje, dalyvavo teismo posėdžiuose, taip pat apsilankėme ir su, pas sulaikytus asmenys kalėjime. Be to, e, vietoje su pagrindinė buveinėje mes susitikome su žmogaus teisų gynėjais, taip pat susitikome ir su ponu Biram. O tai ne, nelabai palankiai vertino Mauritanijos institucijos, bet mes nusprendėme susitikti su tais partneriais, turėdami galvoje kontekstą. Taip pat įgyvendiname nemažai projektų, kuriais yra skatinamos žmogaus teisės ir įstatymų viršenybė. Kolega iš komisijos galbūt galėtų pateikti daugiau informacijos apie tai, nes čia vyksta labai svarbus bendradarbiavimas. Antras klausimas dėl dviejų asmenų, kurie tebėra kalinami. Iš esmės mes imamės tokių pačių veiksmų, mes e, apsilankėme pas aktyvistus, taip pat dalyvavome teismo posėdžiuose. E, vykstančiam procesui buvo paskelbti trys pareiškimai. Taip pat e, Briuselėje taryboje vyko diskusijos su valstybėmis narėmis apie tai, ką reikėtų daryti toliau. Taip pat e, dirbame ir diplomatiniais kanalais. E, Deja, turiu pasakyti, kad abu įkalinti asmenys dabar yra perkelti į kalėjimą gana atokioje vietovėje, Biemogrein. E, tai yra maždaug už tūkstančio kilometrų nuo Nuokčioto. Taigi labai sunku stebėti padėtį ir organizuoti vizitus. Jų neįmanoma surenkti iš anksto negavus atitinkamų institucijų leidimo ir tinkamai pasire, nepasirengus. Taigi mes dabar ieškome galimybių apsilankyti tame kalėjime. Mes ir toliau dirbsime pasitelkę įvairias priemonės ir galimybės, kurias turime. Dėl trečio klausimo - priekybiniai ryšiai. Čia reikėtų paminėti keletą mūsų santykių aspektų. Žinoma, bendras kontekstas yra kotonų partnerystės susitarimas, kuriame yra įtvirtintos pagrindinės vertybės, jos yra, dėl jų yra sudarta su Mauritanija, Taip pat e, turime žvejybos, žuvininkystės e, susitarimą ir, mm, žinoma, stebėsime, kaip įgyvendinamas kotonų susitarimas. Ta pati galiu pasakyti ir apie susitarimą viskas išskyrus ginklus. Mauritanija naudojasi šiuo susitarimu eksportuodama prekes į Europos rinkas. Ten uh, E, yra formuluotė e, sunkus ir sistemingi žmogaus teisų pažeidimai, jeigu jų būtų, atsirastų tam tikrų padarinių. Tačiau turiu pasakyti, kad yra sunku nu, nustatyti konkrečius atvejus, kad juos įvardytume, reikėtų atlikti labai detalų tyrimą, o jį atlikti būtent, būnant pašaliečiams nėra lengva. Tiek galiu pasakyti. Noriu priminti, kad žmogaus teisės ir pagrindinės vertybės yra nuolatinė mūsų politinio dialogo tema. Tas dialogas vyksta įvairiais formatais. Mes stengiamės uh, laikyti atvirus bendravimo kanalus, stengiamės plėtoti konstruktyvų dialogą, daryti spaudimą viešai ir e, delikačiau. Minėjau viešus pareiškimus, kurie buvo paskelbti, kai buvo skelbiami nuosprendžiai 13 yra aktyvistų Mes taip pat e, bendradarbiaudami, atlikdami vystomą į darbą, daug kalbame apie pilietinę visuomenę, ypač e, kalbame apie jaunimą. E, kitas klausimas, kurį nagrinėjame, yra migracija ir šiame kontekste mes siūlome tam tikrų perspektyvų jaunimui ir sutikėme jiems galimybę pasinaudoti visomis pilietinėmis teisėmis, pavyzdžiui, stengiamės gerinti piliečių registrą, civilinį registrą. Ir toliau tęsime savo darbus, pastangas ir atidžiai stebėsime tuos du atvejus, kurie dar tebėra tyrimi, tyriami. Norėtume ir su Europos parlamentu toliau plėtoti dialogą šiais klausimais. Ačiū. Sì o no? No, perfetto. Allora, mi... grazie per. Ačiū Jums už atsakymą. Man atrodo, kad atsakymas buvo išsamus. Būtent to ir pageidaujame, e, užduodami klausimus, nes nenorime tokių biurokratinių atsakymų, tačiau išsamių, detalių kitas klausimas. E, Deja, kolega posėdėje nedalyvauja ir pagal mūsų e, taisyklės, jeigu parlamento narys posėdėje nedalyvauja, klausimo negalima užduoti. Taigi Ignacijo Korajo klausimo, klausimas nebus užduotas. E, tuo tarpu trečiasis klausimas. Jį taip pat pristatęs parlamento narys posėdį nedalyvauja. E, tačiau aš jį pristatysiu. 2014 m. E, birželio mėnesį e, žmogaus teisų taryba patvirtino rezoliuciją 26.99, kuria ketinama suburti darbo grupę, nu, kuri būtų atsakinga už tarp vyriausybin, tiksliau tarp valstybinės priemonės parengimą, kuri reglamentuotų e, tarptautinių e, bendrovių darbą e, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės ir jeigu tokie atvejai būtų užfiksuoti, kad būtų užtikrintas, sakykime, užtikrinta galimybė žmonėms, kurie nukentėjo nuo tokių dalykų, E, galimybę kreiptis e, ir užtikrinti savo teisės. Taigi kolega norėtų sužinoti, kas e, buvo padaryta iki šiol šiuo klausimu, kokie yra prioritetai. Ačiū pirmininkė. Dėl ką tik tai užduoto klausimo. Galiu pasakyti, kad ES sistemiškai ir nusekliai dalyvauja dėrybose Ženevoje dėl minėtos rezoliucijos įgyvendinimo. Kalba eina apie pasirengimuosius darbus. Ir žinia, kad darbo grupė 15 metų Liepos mėnesį jau posėdžiavo, o antrai, antras sustikimas buvo e, įvykęs 16 metais. Taigi, e, dėrybų metu Mūsų tikslas yra bendradarbiauti su įvairiais partneriais, kurie yra prisijungę prie rezoliucijos. Vis yra tai daroma siekiant užtikrinti, kad darybose būtų išpildytos dvi svarbiausios sąlygos. Tai yra e, sąlygos, kurios e, aktualios visai ES ir dėl kurių sutarė visos valstybės naras. Visų pirma, nuo pat pradžių mes reikalavome, kad šis tarp vyriausybinis procesas nebūtų alternatyva jungtinių tautų e, gairiams, ga, principams, kurie, kurių buvo sutarta 11 metais. Ir Dėl šių principų yra sutarimas, kad jie turi būti gyvendinti ir toks yra mūsų prioritetas dėrybų metu. Taip pat darb, į darbo grupės pirmininką mes kreipiamės, kad būtų organizuotos išsamios diskusijos dėl šių principų, taip pat ir darbo grupės posėdžiuose. Tokios pozicijos mes laikėmės ir pereitų, pereitais metais. Labai svarbu, kad būtų išplėsta e, šios darbo grupės apriptis, nes visų pirma, jos tikslas buvo e, tarp valstybinis bendradarbiavimas, Tačiau mes norėjome, kad nebūtų vien apsiribojama tarp valstybinėmis, tarptautinėmis bendrovėmis, bet e, apriektos ir kitos bendrovės. Tai šis klausimas yra labai svarbus ES. Žmogaus teisų pažeidimas yra vykdomas ne tik tarp valstybinių įmonių, bet e, ir nacionalinių, sakykime, įmonių. Yra įvairių pavyzdžių šiuo atžvilgiu kalbant apie šiandienos darbų, e, egzistuoja įvairūs verslo tinklai ir įvairios galimybės e, bendradarbiauti. Taigi egzistuoja įvairių, įvairios įmonės nacionalinių lygmenių. Taigi mūsų tikslas yra išplėsti e, šios darbo grupės kompetencijas. Džiugu, kad jungtinių tautų lygmenių buvo e, patvirtinta 2016 e, m. spalio mėnesį, kad e, mūsų iškeltų sąlygų bus laikomasi. ES dalyvavo šiuose diskusijose. Ir dalyvavo tiek valstybių narių, tiek ES delegacijų atstovai. Taigi mes aktyviai ir atvirai diskutavome su mūsų partneriais. Visos e, diskusijos truko savaitę ir jos vėl e, prasidės šių metų, bus atnaujintos šių metų spalio mėnesį. ES yra pasirengusi toliau diskutuoti su partneriais, aptarti įvairias opcijas, kurios bus iškeltos e, trečiojo sustikimo metu. Kol kas e, konkrečių pasiūlymų dėl e, teisiškai privalomos priemonės turinio nėra. Yra įvairios opcijos, kurios yra aptarnėjamos akademinių lygmenių, tačiau kol kas nieko konkretaus nėra. Tokia yra ES pozicija. Tikiuosi, kad atsakiau iškeltą klausimą ir tai, taip pat mes esame pasirengę dalyvauti diskusijose, kurios prasidės 17 metų spalio mėnesį ir truks savaitę. Pirmininkas, ačiū. Ponas Korao paprašė, kad ponė Logbiller pristatytų jo klausimą, tad jie ir suteiksiu žodį. Uh, so, Mr... Ačiū. Pono Korao klausimas susijęs su, su mm, 2016 mm, pranešimu savo iniciatyvą dėl žmogaus teisų pažeidimų trečiosiuose šalyse. Ir mm, siūlome konkretų žingsniai, kurių turėtų imtis vyriaus institucijos, tarp jų komisija. Bet kol kas nebuvo pateikta atsakymo apie tai, kiek komisija atsižvelgė ir ėmėsi veiksmų pagal šį pranešimą. Būtent e, ko ėmėsi komisija nuo tada, kai buvo patvirtintas pranešimas ir e, kokiu buvo imtasi žingsnių reaguojant į parlamento prašymus. Uh, Taip pat e, generaliniai direktoratai e, atsakingi už atitinkamus žingsnius pranešimuose, ar direktoratai ėmėsi e, konkrečių žingsnių ir galiausiai, kurie iš kelių veiksmų, kurių prašoma pranešime, buvo įvardinti kaip prioritetiniai atitinkamų atsakingų generalinių direktoratų. Ačiū, dabar atsakys komisija. atsaky, įmonių atsakomybė yra svarbus elementas užtikrinant tvarų vystimąsi pasaulyje. Rimti e, žmogaus teisų pažeidimai, taip pat pagrindinių principų pažeidimai, darbo teisės e, pažeidimai tarptautinėse e, grandinėse neturėtų būti toleruojami. Komisija šiuo metu uh, imasi aktyvių veiksmų, siekiant įgyvendinti įvairias savanoriškas ir teisėkuros iniciatyvas kurios įvardintos jos strategijoje, būtent direktyva dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir viešųjų pirkimų direktyvos peržiūra. E, buvo patvirtintas naujų priemonių šioje srityje rinkinys - akcininkų teisų direktyva, mineralų konfliktiniuose zonuose reglamentas. E, komisija e, raginė valstybės narės patvirtinti nacionalinius teisės aktus dėl įmonių atsakomybės ir komisija taip pat stebi tarptautinius tarptautinės tendencijas G7, G20 ir kitose kontekstuose. E, ir mes remiame G7 nulinių mm, fondų iniciatyvą. Taip pat e, užsiemame gebėjimų stiprinimo programomis e, su tarptautinė darbo organizacija ir EBPO ir siekiame skatinti atsakingą uh, įmonių veiklą. E, taip pat komisija įmasi veiksmų pagal 2030 e, tvaraus vystimosi darbo tvarkę. 2016 lapkričio mėnesio komunikate e, nurodoma, kad komisija įsteigė atitinkamą darbo grupę vadovaujama vicepirmininko Timmermans. Tuo siekiama stebėti, kaip ES, jos valstybės narės ir privačios suinteresuotės šalis įgyvendina 2030 darbo tvarkę. E, ši platforma siekia skatinti bendradarbiavimą tarp formalių ir neformalių e, suinteresuotųjų šalių ir taip pat stebėti iniciatyvės tvarumo e, srityje. yra vykdomas e, stebėsenos e, e, misijos, vertinamos rodiklių lentelės ir stebimas 27 tarptautinių konvencijų įgyventinimas. 2017 ataskaitoje bus įvertinta naujausia pažanga šalyse naudos gavėjose. Taip pat e, į partnerystės e, ir bendradarbiavimo susitarimus yra įtraukiami atitinkami elementai Komisija taip pat naujausiuose priekybos ir investicijų e, susitarimuose įtraukia įmonių atsakomybės nuostatą ir daro nuorodą į atitinkamus tarptautinius e, instrumentus, pavyzdžiui, e BPO gairės ir taip toliau. Dėl teisės gynimo priemonių taryba 2016 išvadose kreipėsi į ES pagrindinių teisų e, agentūrą, prašydama pateikti nuomonę dėl praktinių priemonių, kaip pagerinti galimybę e, pasinaudoti teisų gynybos, gynimo priemonę. Ši nuomonė buvo patvirtinta, nuomonė šio klausimo buvo patvirtinta vakar. Taip pat galvojama apie tai, kokios konkrečios priemonės turėtų būti taikomos šioje srityje. Taip pat rengiamos kitos priemonės, e, kurios e, padės taikyti tinkamas, tinkamą praktiką daugelį ES įmonių, taip pat e, MVI. Bene, grazie. Grazie così, bene. Gra Ačiū. Ačiū išorės santykių tarnybai už pateiktus atsakymus. Baigime šiandienos mūsų posėdį. Susitiksime rytoj 9 e, val. Gero vakaro visiems.